Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 124. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 127. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 131. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 128. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Penktasis pakeitimas. A. E, konstatuojamoji dalis už prieš susilaiko atmesta. Šeštasis už prieš susilaiko priimta. Septintasis už prieš susilaiko priimta. Aštuntasis už prieš susilaiko priimta. Devintasis kas už prieš susilaiko priimta. Dešimtasis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Vienuoliktas, už, prieš, susilaiko, priimta. B konstatuojamoji dalis, dvyliktas pakeitimas, pirmoji dalis, už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, už, prieš, susilaiko, atmesta. 13 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 15 už, prieš, susilaiko, priimta. 16 už, prieš, susilaiko, atmesta. 17 už, prieš, susilaiko, priimta. 18 už, prieš, susilaiko, priimta. 19 už, prieš, susilaiko priimta. 20 už, prieš, susilaiko atmesta. 21 už, prieš, susilaiko priimta. 22 už, prieš, susilaiko atmesta. 23 už, prieš, susilaiko priimta. 24 už, prieš susilaiko atmesta. 25 už prieš susilaiko atmesta. Pirmasis už prieš susilaiko priimta. Antrasis už prieš susilaiko priimta. Trečiasis už prieš susilaiko priimta. Ketvirtasis už prieš susilaiko priimta neaišku. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Dėl 17b citatos, ketvirtas pakeitimas. Pradame. Baigiame. 24 prieš, 20 už, taigi atmesta. Ir keturi susilaiko. Toliau e, regionų. Regionų reikalų komitetas. Pirmasis. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. Regi 6. Už. Prieš. Susilaiko priimta. Dar 3 yra 789 regi. Galime kartu balsuoti, jeigu sutinkate. Puiku. Tuomet, kas už šios tris, prieš, susilaiko, priimta. Toliau e, inta vienas, už, prieš, susilaiko, priimta. Įtrė 3 ir 4, jeigu sutinkate, balsuojame kartu už abu, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Taip pat siūlytume iš karto balsuoti už visus įtre pakeitimus 6, 8, 10, 11, 12, 15 nesutinkate. Tada už kiekvieną skirai. Įtre 6 už, prieš, susilaiko, priimta. Aš įtre 8 už, prieš, susilaiko, priimta. Įtre 10 už, prieš, susilaiko, priimta. Itre 11, už, prieš, susilaiko, priimta. Itre 12, už, prieš, susilaiko, priimta. Itre 15, už, prieš, susilaiko, priimta. Itre 17, prieš, susilaiko, priimta. Itre 19, už, prieš, susilaiko priimta. Įtrė kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko priimta. Įtrė 21 už prieš susilaiko priimta. Įtrė ne, sako pirmininkas. Įtrė 24 už prieš susilaiko priimta. Dabar baigiamasis elektroninis balsavimas. Pradedame. Baigiame. 44 už, niekas nebalsuoja prieš, 6 susilaiko. Sveikiname pranešėją. Pona Ungurianų. Dabar balsuosime dėl pono Galer pranešimo tvari ES politika tolimoje šiaurėje. Pradedame nuo pirmo kompromisinio pakeitimo. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 41 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 42 už prieš, susilaikė priimta, 43 už, prieš, susilaikė priimta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. Ir dabar pereiname prie 48 pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė priimta. 50 už, prieš susilaikė priimta. 51 už, prieš susilaikė priimta. 52 už, prieš susilaikė priimta. 53 už, prieš susilaikė priimta. 54 už, prieš susilaikė priimta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 60 pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. 61 už, prieš, susilaikė priimta. 62 už, prieš, susilaikė atmesta. 63 už, prieš, susilaikė, priimta. 65 už, prieš, susilaikė, priimta. 66 atsimta, 67 už, prieš, susilaikė, priimta. 69 už, prieš, susilaikė, atmesta. 70 už, prieš susilaikė atmesta. 71 už prieš susilaikė priimta. Penktasis kompromisas už prieš susilaikė priimta. 76 už prieš susilaikė priimta. 77 už prieš susilaikė priimta. 78 už, prieš, susilaikė, priimta 79 už, prieš, susilaikė, priimta 80 už, prieš, susilaikė, atmesta 81-84 identiški, kas už, prieš, susilaikė, priimta 82 už, prieš susilaikė atmesta. Žodinis pakeitimas pirmasis kas už, prieš susilaikė primta 83 už, prieš susilaikė atmesta. Septintasis kompromisas už, prieš susilaikė primta. Ir dabar 87 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. Šeštasis kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. Dabar 93 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė atmesta. Aštuntasis kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 99 pakeitimas suderinamas su ant 8 kompromisu, kas už prieš susilaikė atmesta. 102. Turime dėl 99 dar kolegos pasitikrinti elektroniniu būdu. Pradėkime balsuoti dėl 99 pakeitimo. Baigėme balsuoti. 25 ir 25 balsavo kolegos, atmesta. Labai nedaug trūko. 102 kas už prieš susilaikė, priimta. 103 už prieš susilaikė, priimta. 104 už prieš susilaikė, atmesta. 9 kompromisas už prieš susilaikė priimta 111 už, prieš susilaikė priimta 112 už, prieš susilaikė priimta. Bet nesu tikras, tad pasitikrinkim elektroniniu būdu. Dėl 112 pradedam balsuoti, kolegos. Chiusa la votazione. Balsuoti baigiame. 32 kolegos balsavo už, 21 prieš, to būdu priimta. 113 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 114 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 115 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 116 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta 117 už. Prieš. Neaišku. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 117. Pakelkit rankas aiškiai. Trylika už, ir 14 prieš. Ir 40 prieš. 118. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta 119 už. Prieš. Susilaikė. Priimta 120 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 121 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 122 už prieš. Vėlgi neaišku. Manau, kad atmestą, bet turim pasitikrinti. Valsuojame elektroniniu būdu 122 pakeitimą. Baigiame balsuoti. Akivaizdžiai atmesta. Nesišaipykit, gerbiami kolegos, didžiulė dauguma, 43 balsavo prieš, 8 už. Akivaizdu, 123 pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikė, priimta. 124 už. Prieš. Susilaikė, atmesta. 125 už. Prieš. Susilaikė, priimta. 126 už prieš, susilaikė primta. 127 už, prieš, susilaikė atmesta. Antrasis žodinis pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. 128 su žodiniu pakeitimu, kurį pateikė pranešėjas už, prieš, susilaikė priimta. 129 už, prieš, susilaikė priimta. 130 už, prieš, susilaikė priimta. 131 už, prieš, susilaikė priimta. Kompromisinis pakeitimas numeris 10 už, prieš, susilaikė priimta. Ir dabar keliaujame tiesiai prie 11 kompromiso, kas už, prieš, susilaikė priimta. 13 kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 141 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. 146, 142 pakeitimas pasitaiso pirmininkas, kas už, prieš, regisi atmesta. Balsuokime elektroniškai 242. Na tai, pirmininkui sunku būti tikram. <laughs> Baigiam balsuoti. Priimta. Dviejų balsų persvara. 27 už, 25 prieš. Reikėjo tikrintis be abejo. 143 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 144 už. Prieš. Susilaikė priimta. 146 už. Prieš. Susilaikė priimta. 147 už. Prieš. Susilaikė atmesta. 149 už. Prieš. Susilaikė atmesta. 148 už, prieš, susilaikė, atmesta, 150 už, prieš, susilaikė, priimta, 151 už, prieš, susilaikė, atmesta, 152 už, prieš, susilaikė, priimta, 154 už, prieš, susilaikė, atmesta. 153 už prieš susilaikė priimta. 155 už prieš susilaikė priimta. 12 kompromisas už prieš susilaikė priimta. 161 už prieš susilaikė atmesta. 162 už prieš susilaikė atmesta. 163 su žodiniu pakeitimu, kurį pateikė pranešėjas už prieš susilaikė priimta. 164 už prieš susilaikė priimta. Penktasis žodinis pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 165 už prieš susilaikė priimta, 166 už, prieš susilaikė priimta, 167 už, prieš susilaikė priimta, 168 už, prieš susilaikė priimtas, 169 už, prieš susilaikė priimta, 170 už, prieš susilaikė priimta priimta. 171 už, prieš, susilaikė, priimta. 172 už, prieš, susilaikė, priimta. 173 už, prieš, susilaikė, priimta. 174 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmoji A konstatuojimo dalis 14 e, pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 15 už prieš susilaikė priimta. 16 už prieš susilaikė priimta. 17 už prieš susilaikė atmesta. 18 už prieš susilaikė priimta. 19 už prieš susilaikė, atmesta. 20 atsimtas, 21 kas už, prieš, susilaikė, primta. 22 už, prieš, susilaikė, primta. 23 už, prieš, susilaikė, primta. 25 kas už, prieš, susilaikė priimta. 26 už, prieš, susilaikė priimta. 27 už, prieš, susilaikė atmesta. 28 už, prieš, susilaikė atmesta. 29 už, prieš, susilaikė priimta. 30 už, prieš, susilaikė priimta. 32 už, prieš, susilaikė atmesta. 33 už, prieš, susilaikė atmesta. 31 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 34 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 35 už, prieš, susilaikė priimta. 36, 36 už prieš susilaikė atmesta. Pirmasis už prieš susilaikė patvirtinta. Antras lūkšnelis 3 už prieš susilaikė patvirtinta. 4 lūkšnelis 6 už prieš susilaikė patvirtinta. Penktas už prieš susilaikė priimta. Septintasis už prieš susilaikė priimta. Norėčiau dėl 8, 9 ir 10 balsuoti kartu, jeigu sutinkate. Tokiu atveju kas už prieš susilaikė priimta. Vienuoliktasis už prieš susilaikė priimta, 12 už, prieš, susilaikė atmesta, 13 už, prieš, susilaikė priimta. Balsuojame elektroniniu būdu dėl galutinio rezoliucijos teksto. Pradedam balsuoti. Baigiame balsuoti. Vienbalsiai. Niekas, septyn, niekas nebalsavo. Septyn, tie, kas nesusilaikė, nėra balsų prieš. Puiku, sveikinam poną galerį. Un attimo di consultazione, scusate. Minutėlė man reikia ką pasitikrinti. Bene, possiamo procedere allora. <clears throat> Galime tęsti balsavimą. Toliau periname prie rekomendacijų dėl dėrybų su Libija. Pone Ana Gomes yra mūsų pranešėja. Kas už, prieš susilaiko priimta. 26. Kas už, prieš susilaiko priimta. Žodinis antras pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. 28 už, prieš, susilaiko priimta. Pirmas kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. 31 pakeitimas už, prieš, susilaiko Atmesta. 32. Už. Pasitikrinsime dėl 31. Elektroniniu būdu pradedame. Baigiame. 26 prieš, 25 už. Atmesta. 32. Už Kolega prašo žodžio. Aš balsavau už, atsiprašau, nepaspaudžiu net tą mygtuką, dar ne, nepabudau iš ryto. Gerai, net ir e, su jūsų balsu mes nepasiekėm pusės. Galim kolegai Pikti kavos. 32. Už, prieš, susilaiko atmesta. 33. Su žodiniu pakeitimu. Už, prieš, susilaiko priimta. 34. Už, prieš, susilaiko priimta. 35. Už, prieš, susilaiko atmesta. 36. Už, 36. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 37. Už. Prieš. Susilaiko priimta. 38. Už. Prieš. Susilaiko atmesta. 39. Už. Prieš. Nesu tikras. Dėl 39 pasitikrinsime elektroniškai. Baigiame balsavimą. Trisdešimt už, dvidešimt vienas prieš, vienas susilaiko priimta. Antras kompromisinis pakeitimas. Už, prieš, susilaiko priimta. Kompromisinis trečias pakeitimas už prieš susilaiko priimta. 45 pakeitimas. Už, prieš, susilaiko, priimta. 46. Už, prieš, susilaiko, priimta. 47. Už, prieš, neaišku. Pasitikrinsime elektroniniu būdu dėl 47. -ojo. Baigiame. atmesta vieno balso persvara. 48. Prieš susilaiko taip pat neaišku. 48. Pastikriname dėl jo elektroniškai. Pradedame. Baigiame. 26 už, 27 prieš. Vieno balso persvara atmesta. 49. Kas už? Prieš. Atmesta. 50. Nori, norite pasitikrinti dėl 49. Prarasim šiek tiek laiko, tačiau jeigu prašote, pasitikrinsime. 49. Pradedame. Dėl 49. Baigiame balsuoti. 24 už, 28 prieš, atmesta. 50 už, prieš, susilaiko, priimta. 51 už, prieš, susilaiko, priimta, atrodo, bet nesu tikras. Dėl 51 pasitikrinkime. Baigiame. Balsuoti dėl 51-ojo. 27 už 25 prieš priimta. Tačiau labai nedėlė persvara. 52 už. Prieš. Susilaiko. Taip pat neaišku. Pastikrinkime dėl 52-ojo. Pradedame. Ar visi jau balsavo? Baigiame.

5, tada turime balsuoti dėl 56 dabar. 56 už, prieš, susilaiko, atmesta. 57 už, prieš, susilaiko, atmesta. 58 už, prieš, susilaiko, atmesta. 59 už, prieš, susilaiko, atmesta. 60 už, prieš, susilaiko, atrodo atmesta. 61 atsiimtas, ketvirtas kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Dešimtas pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Vienuoliktas už, prieš, susilaiko, atrodo, atmesta tačiau nesu tuo tikras. Dėl 11 pasitikrinkime elektroniniu būdu. Dėl 11 pradedame balsuoti. Baigiame. 29 prieš, 23 už atmesta. Dabar 12 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta. 13 už, prieš, susilaiko, atmesta. 14 už, prieš, susilaiko, priimta. 15 už, prieš, susilaiko, atmesta. 16 už, prieš, susilaiko, priimta. 17 už, prieš, susilaiko, neaišku. Pasitikrinkime elektroninį būdu dėl 17. Pradedame. Baigiame balsuoti. 25 prieš, 26 už, 2 susilaiko. Vieno balso persvara priimta. 18 už, prieš. Atrodo, kad atmesta, bet nesu tikras. Dėl 18 pradedame elektroninį balsavimą. Dar ne visi balsavo. Baigiame. 27 prieš, 25 už atmestą. 19 už prieš susilaiko. Man atrodo, kad ir čia taip pat neaišku. Pabandykime elektroniškai pastikrinti dėl 19 pakeitimo. Baigiame. Dvidešimt devyni prieš, dvidešimt keturi už atmesta. Dvidešimtas už, prieš, susilaiko, čia aiškiau priimta. Dvidešimt pirmas ir antras identiški už, prieš prieš susilaiko priimta. 23. Už prieš susilaiko priimta. Tada turime dėl 24 balsuoti. Už prieš susilaiko atmesta. Pirmas pakeitimas už prieš susilaiko priimta. Antrasis už prieš susilaiko priimta. Trečias už prieš susilaiko priimta. Ketvirtas už prieš susilaiko priimta, penktas už prieš susilaiko priimta. Ir dabar baigiamasis elektroninis balsavimas. Pradedame. Baigiame balsuoti. Atrodo, kad vienam parlamentarui dar neatnešė kavos. 52 už, niekas nebalsuoja prieš, Puiku, sveikinu, tai tikras triumfas pranešėjų. Dabar turime padaryti penkių minučių techninę pertrauką, o paskui tęsime balsavimą. Ir e, prašau, kad, prašau pasiimti korteles.

Bene, eh, colleghi per favore, urlo. Please, colleagues, we have to start. To start, eh, the time is uh, limited. Kolegos, prašau drausmės, eh, nes turime tęsti balsavimus. Šiandien turime aptarti pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Turkijos pažangos ataskaitos 2000. 2010 metų. Mūsų pranešėja Omen Reuten yra pasiruošusi pradėti pasisakymą, tačiau dar palauksiu keletą minučių, kad e, salė nurimtų. Pateiksiu taip pat e, dar e, kai kurios informacijos prieš prasidant diskusijai. Norėčiau priminti, kad pakeitimų pateikimo terminas yra sausio 10 diena 2011 metų ir tuomet bus apt, ap, ir e, vasario pirmą dieną bus antrasis projekto variantas ir pakeitimai svarstomi, o e, 10 vasario komitete bus balsuojama šio klausimu, o dabar žodis pranešėjai Omen Reuten penkioms minutėms. Prašom. Dėkuoju. Dėkuoju, pirmininkė. Naujas mano pranešimo tekstas buvo jums išplatintas prieš kelias dienas. Šis pranešimas yra apie komisijos parengtą Turkijos pažangos ataskaitą. Kolegos, man yra tekę bendrauti su komisijos ir Turkijos atstovais, ne tik čia, bet ir Turkijoje. Aš atidžiai stebiu tai, apie ką rašo Turkijos žiniasklaida. Taigi, manau, kad galiu Jums pateikti patikimą vaizdą. Ir šiandien norėčiau pristatyti Jums savo parengtą pranešimą. Jame kalbėsiu ne vien apie neigiamus, bet ir apie teigiamus poslinkius paminėdama kelis prioritetus savo ankstesniuose pranešimuose. Aš nuolatos kartoju, kad e, mano galva pagrindiniu mūsų bendradarbiavimo prioritetu siekiant Turkijos pažangos turėtų būti Kopenhagos kriterijai. Jos pasirinkau pirmiausia dėl to, kad Kopenhagos kriterijai iš, yra mūsų gyvenimo, bendro gyvenimo ES pagrindas. Šie kriterijai apima demokratiją, piliečių teisės, teisės viršinybės principą ir nepriklausomą teismų sistemą. Tai, ponia pirminkė, yra vertybės, kurios mus vienyje ES ir todėl visos šalis, kurios nori prie mūsų prisijungti, turi laikytis šių vertybių. Kai kalbame apie tokias šalis kaip Turkija, labai svarbu yra taikyti aiškiai apibrieštus politinius kriterijus, kurie būtų pagristi, pagristi būtent paminėtais principais. Pagrindinė Turkijos problema yra susijusi uh, su Kipru. Jei Kipro problema būtų spręsta, tuomet galėtume iš tikrųjų padaryti didžiulį šuolį į priekį. Takydami politinius kriterijus e, reikalaujame reformų ir būtent apie reformas aš užkalbu savo pranešime. Turkijos politinės partijos ir institucijos yra labai polarizuotos. Ir tai be abejo daro įtaką reformoms. Aš manau, kad siekiant tolesnės, tolesnio Turkijos visuomenės demokratėjimo, reikia siekti kompromiso tarp šių visų grupių ir susitikinusi, kad Turkijos nacionalinė asamblėja gali suvaidinti svarbu vaidmenį šiame procese. Pirminkė, aš savo pranešime kalbu, kad mums reikia daugiau patikrinimais ir uh, patikrinimų ir galių balanso. Įvairios Turkijos politinės jėgos turi kalbėtis. Mes negalime leisti, kad rinkimus laimėjusi partija visiškai nepaisytų kitų politinių veikėjų. Ji turi bendradarbiauti su opozicija. Visuomenėje turi būti taikomas galių ir priežiūros pusiausvėros principas. Antras dalykas, pirmininkė, tai yra tai, kad reformuoti šalį reikia sistemiškai. Praeitais metais aš gan entuziastingai vertinau šalies pažangą. Kalbėjau apie tai, kad mes pastebėjome atsiverimą įvairioms religinėms bendruomenėms, požymių, kalbėjome apie tai, kad pagerėjo santykiai su kurdais, Išgirdome daugybę teigiamų komentarų ir e, pastebėjome daugybę teigiamų gestų. Taigi savo pranešime aš raginu iš tikrųjų atsiverti visoms politinėms e, jėgoms. Turkijoje yra priimami geri teisės aktai, tačiau juos dar reikia gyvendinti. Toliau, konstitucija. Apie ją kalbėjome ne kartą. Ir manome, kad spręsti konstitucijos keitimo klausimą referendumu yra geras žingsnis. Tačiau Yra daugybė problemų, kurios yra susijusios su konstitucija. Kai paskutinį kartą lankiausi Turkijoje, kalbėjusi su opozicijos atstovais ir iš jų sužinojau, kad reikia naujos konstitucijos, kuri padėtų Turkijai spręsti problemas sistemiškai. Ir aš tikiuosi, kad bus sugrįžta prie konstitucijos reformų, reformos. Dabar, komentuodama teigiamus poslinkius, į kuriuos, ponė pirminkė, manau, privalu yra atkreipti mūsų dėmesį, Noriu pasakyti, kad dabar e, civilinė valdžia geriau kontroliuoja karinę valdžią. Be to pastebėjome, kad e, ir žiniasklaida gali veikti laisviau, kad padaugėjo raiškos ir žodžių laisvės. Pažvelgsime į 301 e, straipsnį Jis buvo pakeistas, bet mes matome, kad dėl valdžios ir teismų daromo spaudimo dažnai žmonės e, cenzuruoja savo pasakymus. Visuomenė turi būti e, pluralistinė. Ir turime apie tai kalbėti. Toliau, moterų teisės, kurias taip pat reikia gerinti, ypač švietimo srityje, reikia, reikia siekti, kad daugiau mergaičių lankytų mokyklas, nes anot pastarųjų duomenų 200 tūkstančių mergaičių vis dar nebelanko mokyklos. Toliau būtinis smurtas, tam skiriamas nepakankamas dėmesys. Toliau dėl, dėl yra nepakankamai moteriams skirtų prieglopšių. Tai yra prieglopšiai, kuriuose moteris galėtų pasislėpti nuo būtinio smurto. Tokių įstaigų turėtų būti daugiau. Ir paskutinis dalykas, ponė pirmininkė. tvari pilietinė visuomenė. Pataisius konstituciją, kai kurios teisės buvo sustiprintos. Ir Turkijos visuomenė turėtų pasinaudoti šiomis pataisomis tam, kad pradėtų socialinį dialogą tarp dirbančiųjų ir darbdavių. ir visi kartu turi siekti pažangos. Dar vienas dalykas yra aplinkosaugos teisės aktai. Pone pirminkė, mes atkreipiame Turkijos dėmesį į šių e, teisės aktų svarbą. Toliau mūsų mintis e, ir pastabos dėl Kipro ir Kipro protokolo taikymo yra tokios pat kaip praeitais metais. Taip pat kalbame apie tai, kad Turkija vaidina labai svarbu vaidmenį regione ir pastaruoju metu jos elgesys pagerėjo. Tačiau ir mes galėtume tikrai labiau padėti Turkijai. Tai tiek, ponė pirmininkė. Kaip ir anksčiau, manau, kad labai svarbu yra nepateikti per nelik daug pakeitimų, nes mes norime nusiųsti labai aiškia žinia Turkijai, labai aišku signalą. Ir aš tikiuosi, kad kolegos tai supranta. Kartu su šešėliniais pranešėjais mes pasistengsime, kad šis pranešimas būtų patvirtinęs be jokių problemų parlamente. Dėkuoju. Dėkuoju. Dabar e, kolega Biols dviem minutėm. Šešėlinis pranešėjas. <coughs> Presidente, he leído con atención el informe de, de la ponente y me parece un. Aš uh, perskaičiau labai atidžiai pranešimo projektą, kurį parengė pranešėja ir manau, kad kaip ir pereitais metais tas dokumentas yra puikios kokybės, gerai parengtas. Tikslas yra pasiekti kaip galima daugiau Pranešime be kita ko kalbam apie Turkijos pažangą. Jei siekėt narystės Europos Sąjungoje, mes labai atidžiai analizuosime dar kartą šį dokumentą, atkreipsime dėmesį į siūlymą, kurį pateikė pranešė teikti kuo mažiau pakeitimų. Man susidaro įspūdis, kad reikėtų kai kuriuos aspektus, kuriuos pranešėja jau paminėjo, dar labiau pabrėžti. Reikėtų paminėti galbūt reformos, procesą ir reikėtų pasakyti, kad tam reikalingas kuo platesnis konsensusas tarp vyriausybės ir opozicijos ir visos visuomenės bei visų politinių judėjimų. 2010-aisiais tai buvo padaryta pažanga, pavyzdžiui, vyko konstitucinė reforma, tai galėtų būti tų reformų vienas iš pavyzdžių. Džiaugiamės tuo, kad buvo konstitucija patvirtinta, tačiau gaila, kad tarp vyriausybės ir opozicijos nebuvo platesnio sutarimo e, pasirenkant reformų kelią ir įdėkiant daugiau demokratijos Turkijoje. Na ir galiausiai apibendrindamas norėčiau kreiptis į mūsų komiteto pirmininką. Siūlyčiau vieną savaitę atidėti e, savaitėj pakeitimų teikimo datą. Man atrodo, tai yra sausio gal 11 diena, kuri yra pirmoji darbo diena po atostogų. Aš manau, kad būtų puiku visiems, jeigu savaitę atidėtumėm. Tai pirmininkas įvertinsim šį pageidavimą ir pažiūrėsim, ką galim padaryti. Ja, dank, if... Kolega Lamsdorf, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai Omenroitin, kuri kaip paprastai parengė puikų dokumentą. Manau, kad konstatuojamoje pirmoje dalyje atsispindi konsensuso siekis ir aš manau, kad procesas vyksta labai atvirai. Patvirtinama, kad Turkija pasiryžusi žengti reformų keliu, tačiau procesas nėra lengvas. Manau, kad kai kur tekstas yra labai kritiškas, tai yra gerai. Aš esu liberalas ir sakau, labai aiškiai, kad dėkoju pranešėjai, kad ji neaplinkė tokių temų kaip raiškos laisvė, žiniasklaidos laisvė Turkijoje. Te, dokumente be kita ko aiškiai kalbama apie e, Kopenhagos kriterijų įdėgymą ir laikymasi. Kalbėjo apie savicenzūrą, kuri dar šalyje tebėra būtingai. Kalbėjo apie boikotą Ir um, buvo kalbama apie kritiką vyriausybės atžvilgių ir um, spaudos laisvės ribojimas tai yra neigiamas uh, reiškinys. Aš jaučiu tam tikrą frustraciją, nes uh, jau ilgus metus mūsų santykiuose su Turkija mes skelbėme kad reikėtų apriboti tą 10 procentų apribojimo, kad Turkija galėtų tapti narė, niekur daugiau nėra tokio apribojimo. Tik ABPO e reikėtų konstitucinio pakeitimo, reikėtų tiesiog priimti naują konstitucinį įstatymą. Gaila, kad šaliai būdinga polarizacija, tačiau suprantu, kokie, ką, ką jaučia opozicijos partijas, nu, jau lab, kad e, valdžiuosančiosios nenori to statymo krypti. Norėčiau paremti pono Objaus pasisakymą. Manau, kad 16, tiksliau, sausio diena yra tikrai e, per ankstyvas laikas pakeitimų teikimų rybai, gal galima bent 17 dieną. Pone Fliotru, dvi minutės. Dėkuoju. Dėkuoju. Rija, kaip ir kiekvienais metais, tu mums pateikėjai puikiai parengtą rimtą darbo dokumentą, kuris e, labai išsamus visais tais aspektais, kuriuos mes nagrinėjom. Ir mums šešėliniams panešiems labai malonu remtis tokiu pagrindu, kur iš tikrųjų labai daug faktinės medžiagos. Norėčiau pasakyti, kad šiandieninėme darybų kontekste ir ES Turkijos santykių kontekste, turint omenyje, kad yra tam tikro nuovargio tose santykiuose, mes galėtume uh, šiuo pranešimu nusiųsti dar aiškesnį signalą, dar stipresnį signalą, jeigu tam tikrais aspektais tame pranešime mes pabrėžtume tiek teigiamus, tiek neigiamus aspektus ir tuo būdu tas pranešimas būtų dar Tai tik, tikslingesnis signalo nusintimas santykiuose tarp ES ir Turkijos ir, ir santykiuose, mūsų santykiuose su Turkijos parlamentarais, kolegomis. Manau, kad dabartinėme kontekste tai svarbu būtų. Pavyzdžiui, ten, kur kalbama apie žiniasklaidos e, žodžio laisvę, man atrodo, kad tai yra esminis e, aspektas bet kuriai demokratiniai visuomeniai mes turime dar aiškiau ir dar kritiškiau formuluoti savo poziciją, nes padėtis yra neprimtina Turkijoje ir mes turime tai labai e, ryštingai pasakyti ir e, taip pat labiau pabrėžti tą nerimą ir, ir, ir reikalavimus, kurių mes siekiame dėl šito esminio aspekto. Todėl mes e, turbūt galime dar aktyviau parengti konstitucinės reformos procesą ir taip pat, tuo pat metu turime pabrėžti, kad e, turime dėti, kaip galima daugiau, politinių pastangų ir naudoti savo politiniu legitimumu, kad e, mūsų valstybės narės ta, taryba ir jeigu, ir jeigu būtina Europos komisija būtų e, paskatintos taip pat e, aktyviai remti tą konstitucinės reformos procesą ir tuo pat metu turėtume pakviesti tarybą pradėti dėrybas dėl 23 ir 4 skyrių, tai yra žmogaus teisės. Ir jau, jau baigiu savo pasisakymą dėl Kipro klausimo, man atrodo, yra tam tikras prašymas, kuris galbūt nesusijęs su darybo kontekstu, tačiau protokolo neįgyvendinimas turi būti aiškiai pabrėžtas. Mes galime ES paprašyti aktyvuoti tą reglamentą, kaip kad buvo padaryta dėl prekybos su šiaurės, šiaurinė Kipro dalimi savo laiku. Todėl aš manau, kad turėtume politinį signalą aišku nusiųsti ir uh, E, aiškiai e, rodyti, kad mes norime suaktyvinti tą dialogą ir, ir dėrybas. Kolega Džanako, dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėjau pasveikinti kolegę ponę Omen Reutin, parengusią naują pažangos ataskaitą. Šis pranešimas, be kita ko, tinkamai įvertina kai kuriuose sektoriuose pasiektą pažangą. Čia taip pat pažymimi ir neigiami dalykai, nes Turkija, sakoma, nepripažįsta Kipro. Kaip gali valstybė kandidatė nepripažinti valstybės, kur yra ES narė? Norėčiau pasakyti poniai Omenroitin štai ką, nepaisant to fakto, kad 2010 gegužė vyko aukščiausių lygio susitikimas ir Darbo grupėje dirbo ministrai ir premjerai. Ponas Herdoganas atvyko į Atenus atsiveždamas dešimt ministrų. Kai kalbam apie geros kaiminystės santykius, turime pasakyti jam aiškiai, kad pažangos nėra labai daug. Kai dėl Egėjo jūros ir skrydžių per ją problema tebe egzistuoja. Lygiai taip pat kaip ir sausumos E, teritoriją. Ten skraido lėktuvai, kariniai lėktuvai su ginklais, su šaudmenimis. Aš manau, kad apie tai, ko gero, irgi pranešime reikėtų paminėti. O šiaip, manau, pranešėjo atliktas darbas yra puikus. Dėkui. Bien, grazie, onorevole Giannaku. Onorevole. Dėkuoju, kolega Giannaku. Dabar e, kolega Giorgio, dvi minutės. Aš taip pat noriu padėkoti poniai Omenroitin. Gerbiami kolegos, mes Matėme, kokias visuomenė Turkijos deda pastangas. Ir tie žmonės daro viską, kad šalis taptų demokratiškesnė. Buvo keičiama konstitucija, buvo kalbama apie visą eilę politinių ir institucinių šalies gyvenimo aspektų. Mes manome, kad Turkija visą tai pasitarnaus ir jeigu pas, Turkija taps demokratiškesnė, tai pasitarnaus kaiminims valstybėms ir Europos Sąjungai, suprantama. Mes Tikimės, kad šis pranešimas, kurį parengė ponia Omenroiten, kuriame be kita ko analizuojama e, Turkijos susikloščiusi padėtis, turėtų apimti ir papildomų aspektų, kurie yra labai svarbus. Kai dėl Kipro klausimo, manyčiau, kad reikia labai aiškiai paminėti ir tą e, Turkijos kolonizavimo praktiką vykdoma Kipre. Aš nežinau, ar daug kas pasikeis, tačiau aš manau, kad Famagusta yra būtina paminėti. Famagusta yra tas miestas, kur 36 metus gyvena gal tik žiūrkės ir kitokie graužikai. Ne, daugiau gyvybės ten nėra. Tai yra miestas, kuris griūva, kuris žlunga. Tai yra ta vieta, kuri yra susijusi su ES, su jos kultūra. Tai yra vienas iš viduržėmio jūros miestų, kurį reiktų saugoti. Aš manau, kad pranešime reikėtų paminėti būtinybę padaryti viską, kad tas miestas, kur 36 metus negyvena jokie žmonės, būtų gražintas Kiprui, kad ten būtų galima tą tuščią miestą užpildyti ir jam įkvėpti gyvybės. Turkija turi leisti Kiprui skristi per savo teritoriją. Aš manau, kad tai yra vienintelė šalis pasaulyje, kuri tokių skrydžių neleidžia. Dėkoju. Ehm, l'onorevole. Eh, Dėkoju. Dabar eh, kolega uh, Salafranka. Salafrankos dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, Norėčiau pasveikinti kolegę Omenroitin. Ji parengė labai subalansuotą pranešimą. Ji paminėjo tas, e, to, tos aspektus, kur Turkija pažengė į priekį. Ji taip pat paminėjo ir tas rytis, kur Turkija dar dėja dėja atsilieka. Jūs žinote, kad aš daugelį metų šiuo klausimu domiuosi. Aš manau, kad Herdogano vyriausybė stengiasi žengti į priekį, tačiau tuo pat metu mes galime pamatyti, kad daug galios centrų šioje didžiulėje šalyje yra tokie, kurie kūrė, kurie kūrė labai paradoksišką, keistą situaciją. Erdogano vyriausybė stengiasi draugauti su kaimininėmis šalimis, o ponas Davotoglu, ministras pirmininkas, sako, kad regione didesnių problemų nėra. Tai čia yra viena vertus, tačiau kita vertus e, pažeidinėjimą Graikijos oro erdvėje. Ten skraido lėktuvai transportuojantis ginklus. Aviacijos e, vyriausių būstinė parengė pranešimą, kad 18, 18 karinių lėktuvų 18 kartų pažeidė Graikijos oro erdvę virš Atenų. Trylika pažeidimų įvyko virš Lesbos ir Kijos salų oro erdvės pažeidimų. Ir norėčiau pasakyti, kad tai tikrai nėra daug žadantis žingsniai, kalbant apie Turkijos narystę ES. Jeigu situacija nepasikeis, tai taip pat neprisidės ir prie geros kaiminystės santykių puoselėjimo e, tarp kaimininių valstybių, bet dėl visko yra kaltas dėja Turkijos elgesys. Buvo taip pat minima ir konstitucinė reforma. Visą tai rodo, kad Turkijos visuomenė pasitikė ministrų pirmininku Erdoganu. referendume e, parodytas pasitikėjimas, tikėkime, bus naudingas. Erdoganas turi daugiausia paramos ir pasitikėjimo, kurį rodo Turkijos žmonės. Jis leidžia tiesiog pasinaudoti ir tiem žmonėms, kuriems gal nereikėtų pasinaudoti jo nuveiktais darbais. Pasaulis yra pasirengęs Turkiją priimti su ją gyventi ir sugyventi, tačiau Turkija turi suprasti šį veitą. O dabar, regis, nenorima atsižvelgti į, kita, į kitus pasaulyje. Ačiū, kolegai Salavrakus. Kolega Hauit, dvi minutės. Dėkoju kolegiai Omen Reutin. Aš norėčiau paminėti pirmiausia dialogą tarp politinių partijų kankinimų klausimais. Aš manau, kad mums reikia paminėti e, ir kitus dalykus. Pavyzdžiui, konkurencijos skyriui yra kalbama apie dėrybas, kurios dar nesibaigė. Turime pagalvoti apie šį aspektą geriau suformuluoti. Tarybos posėdžiuose šį klausimą turime kelti. Ir manyčiau, kad čia reikalinga gera redakcija. Tikiuosi, kad ponios Ešton tarnyba taip pat pasidomė šiais klausimais. Penktojo dalyje turime uh, laikytis to, ką sakė Usaras Rūlė, turime kalbėti apie konstitucinį referendumą ir e, apie teismų nepriklausomybę. Pranešėja taip mini šią reformą, tačiau turime taip pat neužmiršti įgyvendinimo aspekto. 18 e, dalis mini, kad dėl religijos laisvės pažangos nėra padaryta. Ji panašiai kalba apie specifines religinės bendruomenės 33, 23 paragrafas. Ten turime kalbėti apie problemą, kurios kelia vadinamieji nužudimai dėl garbės. Ir manyčiau, kad taip pat svarbu kelti tolerancijos klausimą 28 dalis. Ten kalbam apie ekonominę plėtrą rytuose, 39 dalyje mes turime kalbėti apie santykius su Iranu, kurie turėtų būti gerinami. Na, kompromisų siekti nebuvo lengva, dabar dokumentas yra subalansuotas ir aš manau, kad jeigu mums pavyktų, turėtume įtraukti diskusijas savo Kipro kolegas, turėtume su jais ieškoti taip pat sutarimo, kad galėtume parengti tokią redakciją, kuri būtų sąžininga ir visiems suprantama. Aš pats ir kolega Obils mes galime prisidėti prie šito, galime diskutuoti su ponia Omen, Roy, Omen Reuten. Maničiau, kad turime taip pat kalbėti apie kariuomenės išvadimą. E, bet kalbėdami labai tiesmukai apie tai galime labiau pakengti, kaip jau tai nutiko, kaip mes paminėjome kariuomenės išvedimą ankstesnėme dokumente. Mums reikia laiko, reikia laiko, kad galėtume padiskutuoti patys tarpusavėje savo frakcijose ir parlamente. Ačiū. Dėkoju. Kasulydis, dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti ponę Omen Reutin. Jos pranešimas labai subalansuotas ir labai objektyvus. Jis, kaip sakė ponas Lamsdorp, yra tikrai puikios kokybės e, pranešimas. Aišku, šitie dalykai yra susijęs su Kopenhagos kriterijais ir turbūt mes e, vieningai reiškėme susirūpinimą dėl religijų išpažinimo laisvės ir žodžio laisvės žiniasklaidoje. Na, o kalbant dėl už, apie užsienio politiką, tai aš norėčiau pasakyti, jog esu sunerimęs dėl naujosios politikos e, Irano ir Izraelio atžvilgių. Dėl, dėl Armenijos aš galiu tik pakartoti, jog. Uh, irgi kol kas jokios pažangos e, realiai nevyksta, yra nebent kokia fiktyvi tik tai pažanga. Ir norėčiau visiems pasakyti, jog dėrybų skyrių pradėjimas e, su Turkija, dėrybinių skyrių e, pradėjimo klausimo galiu pasakyti, jog e, čia tam tikras skaičius tų e, skyrių yra išaldytas ir e, mes turime labai aiškiai nusiųsti signalą, turime būti kritiški Turkijos atžvilgių, aišku, ir ypač pabrėžti žmogaus teisės. Turime taip pat nepamiršti Kipro, bet turime taip pat galvoti ir apie darybų procesą turim gal, galvoti, kaip turime elgtis, kad nesutrukdytume tam darybų procesui. Dėkoju ponui Kosulydės. Prieš e, steigdama žodį kitam pranešėjui turiu pasakyti, jog galime atidėti savaitę nuo 10 iki 18 e, dienos terminą dėl pakeitimų pateikimo. Jūsų prašymas tuo būdu yra patenkinamas. Dabar žodis Kolegai Mavro Nikolas, dvi minutės. Dėkuoju. Pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasakinti pranešėją, parengus šį pranešimą. Aš norėčiau pakalbėti apie Kiprą. Kipro klausimas vis dar yra neįspręstas ir tikimybė surasti sprendimą priklauso nuo mūsų gebėjimo neleisti Turkijai siūsti savo piliečių į okupuotą teritoriją, nes Turkija stengiasi pakeisti okupuotos dalies e, demografinę padėtį. Jei naujų kurių okupuotoje dalyje vis bus daugiau ir daugiau, tuomet gali atsitikti taip, kad mums teks į e, mūsų pastangas spręsti konfliktą įtraukti ir e, Turkijos piliečius gyvenančius e, Kipro šiūrinėje dalyje, nes tenai kipriečių pačių liko labai mažai. Man atrodo, kad ponas Svoboda praeitą savaitę pakeitė, pateikė pakeitimą. Ir būtų puiku, jeigu jį būtų atsižvelgta. Kipro turkiškosios dalies atstovai neturėtų skatinti Turkijos gyventojų apsigyventi šioje teritorijoje, nes tai pakeis demografinę pusiausvyrą ir pakenks pastangoms e, spręsti problemas atsižvelgiant į bendrą kultūrinį paveldą. Aš maniau, ponia e, Omenroiten, kad e, manau, kad šį pakeitimą reikia įtraukti jūsų pranešimą. Honorevole Peterle per due minuti. Dėkuoju, panas Peterle, dvi minutės. Dėkuoju. Dėkuoju. Aš kaip ir kiti norėčiau pasveikinti ponę Omin Roitovą, mūsų pranešėją, kuri parengė labai gerą pranešimą. Džiaugiuosi, kad ji taip gražiai sugebėjo viską suformuluoti. Taip ir aiškiai išdėstyti savo mintis. Ir noriu išsakyti tris pastabas. Pirmiausia, Džiaugiuosi, kad pripažįstama yra, kad padaryta pažanga. Buvo gyveninti dalykai, kur net negalėjome įsivaizduoti prieš septynerius metus. Pastaruoju metu pastebėjome daug poslinkių. Antra. Mes laukime, kad reformos bus įgyvendinamos aktyviau. Ir trečia, turime spręsti pagrindinės problemas, kurios yra susijusios su narystės reikalavimais. Ir be abejo, šiame kontekste aktualiausias klausimas yra Kipras. Turkija tikisi, kad ES imsis kai kurių veiksmų. Aš pritariu tiems, kas sakė, kad mes turime ir toliau skatinti Turkiją spręsti Kipro problemą ir savo veiksmais turime paraginti Turkiją tai daryti. Tam reikia, bet to reikia stęsti konstitucinę reformą. Pastaruoju metu Europos parlamento nariai bendravo su Turkijos opozicijos atstovais. Ir manau, kad šiandien mes e, kur kas geriau suprantame tikrą situaciją Turkijoje ir turime tuo pasinaudoti. Ir galiausiai ekonomika. Ir tai yra taip pat labai svarbus klausimas. Turkijos ekonominė padėtis yra labai lanksti ir mes turime pripažinti jos daromą pažangą. Turkijos verslininkai puikiai bendradarbiauja su Europos verslininkais ir turime tą pažymėti. Pane Svoboda. Eh, Dėkuoju, pirmininkė. Jums leidus norėčiau išsakyti kelias pastabas. Manau, kad reikia kalbėti ne vien apie Kiprą ir aš pritariu kam, tam, ką pasakė kolega iš uh, Graikijos apie uh, Kiprą ir uh, Turkijos raginimą ne skatinti savo piliečių apsigyventi šiurinėje Kipro dalyje. Omerotin parengė labai gerą pranešimą Aš manau, kad po referendumą ministras pirmininkas ponas Erdoganas pasakė, kad būtų neteisinga nesiekti platesnio konsensuso. Tai reiškia, kad ir opozicija turėtų būti pasirengusi bendroms diskusijoms, o šiuo metu ji yra labai susiskaldžiusi. Taip pat pritariu tam, ką Jūs pasakėt ir apie socialinį, socialinę dimensiją, ir apie Armeniją. Turkija turėtų pradėti naują dialogą su Armenija. Be to, Turkija turi ratifikuoti atitinkamus protokolus. Yra problemų ir e, dėl Azerbaidžiano ir Kalnų Karabaho ir todėl reikia pradėti dialogą iš naujo. Ir galia, e, galiausiai kurdų klausimas. Šiuo klausimu buvo padaryti keli žingsniai, tačiau Turkija turėtų e, žengti kur kas toliau. Turkija turi tęsti savo gerus darbus šiuo klausimu. Pranešimas e, yra geras ir manau, kad šiuo metu Turkija yra pajėgi gyveninti nepriklausomą ūsinio politiką, tačiau ji turėtų atsižvelgti ir bendrą europinį kontekstą. Dėkoju. Kolegai Svoboda, dabar kolega Boskur, dvi minutės. Dėkoju pirmininkė. Pirmiausia, leiskite padėkoti poniai Rija Omenroitin už savo pranešimą, kuriame ji minėjo labai svarbius dalykus. Tai yra tie dalykai, kuriuose aš irgi kalbu savo pranešime apie moterų padėtį. Ir aš tikrai norėčiau paremti jos išdėstytus pranešime aspektus dėl kvotų susijusių su moterų dalyvavimu valstybės gyvenime. Aš norėčiau pasakyti, kad praleidau šį beitą, galbūt, manyčiau, reikėtų kalbėti apie skaros dėvėjimą universitete, čia visą tai yra susiję su moterų padėtimi ir dar man trūksta vieno dalyko mano supratimu, tai yra asociacijos susitarimas ir dialogas dėl vizų. Aš manau, kad Turkijai tai yra labai svarbus klausimai buvo kalbama apie Turkijų, Turkijos piliečių teisės ir asociacijos sustarimą. Kol kas šiuo klausimu tylimą. Europos komisija pažadėjo atlikti tyrimą, e, ką tai reikš ES valstybėms narėms. Kol kas atsakymų šį klausimą nėra. Aš manau, kad dėmesys šiam klausimui gali būti tik geras dalykas. Yra akivaizdu, kad mes jau po truputėlį pereiname visus dėrybų skyrius. Tai e, sąlygojo ir Turkijos pastangos, ir valstybių narių pastangos. Kadangi darybinių skyrių nebebus, manau, reikia parengti strategiją, kur galėtume numatyti, kaip veikti toliau, kad darybos tęstusi. Tai štai, tiek norėjau pasakyti ir ačiū Ryjai už jos pastangas rengiant pranešimą Turkijos klausimu. Ačiū. Grazie, onorevole. La parola all'onorevole. Dėkuoju, dabar žodis e, Reikovač, dvi minutės. E. Dėkuoju, ponė Pirinkė, aš taip pat norėčiau padėkoti poniai Omen Roitin už labai gerai subalansuotą pranešimą, kuriame yra apžvilgti visi svarbiausi dalykai. Nenorėčiau kartoti to, ką sakė kolegos, todėl apsiribosiu dviem dalykais. Pirmiausia, šeštas e, punktas, kuriame kalbama yra apie tai, kad darybos pradėtos yra energetikos skyriuje ir kad e, siekiama yra susitarti tarp, tarp vyriausybinių lygmenių dėl Nabuko projekto. visos šiame projekte dalyvaujančios valstybės - Vengrija, Bulgarija ir Austrija, Rumunija yra pasirengusios pasirašyti šį susitarimą. Ir panašu, kad Turkija teigia, kad reikia pasirašyti šį susitarimą ir tik po to pradėti dėrybas dėl energetikos skyriaus. Man labai nepatinka tai, kad Turkija diktuoja mums sąlygas. Aš manau, kad reikia pradėti dėrybas dėl energetikos skyriaus, bet nemanau, kad yra priimtina leisti Turkijai daryti mums uh, ultimatumą dėl Nabuko projekto. Ir antras dalykas yra uh, protokolų uh, dėl Armenijos ratifikavimas. Kai jie buvo pasirašyti Šveicarijoje, nebuvo kalbama apie e, šio klausimo, šio klausimo ryšį su Azerbaidžianu arba išalėtus konfliktus. Ir dabar kaiminė šalis Turkija daro spaudimą. Mes norime, kad Turkija būtų ES partnerė. Tačiau mūsų partnerystė turi būti pagrįsta abipusių pasitikėjimų, o abipusis pasitikėjimas yra neįsivaizduojamas, jeigu nesilaikoma anksčiau duotų įsipareigojimų. Dėkuoju. Dėkuoju. Dabar žodis e, kolegai Brepols dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti poniai Omen Reuten, kad aš pritariu kritinėms pastaboms jos pranešime, kuriuose kalbama apie demokratijos įsitvirtinimą Turkijoje. Manau, kad atėjo laikas imtis tikrųjų veiksmų. Aš pritariu kolegės raginimu iš esmės keisti konstituciją, vien simbolinių pataisų nepakanka. Toliau nuostatos dėl kurdų. Aš manau, kad formuluoti turi būti griežtesnė. Pavyzdžiui, jūs nepaminėjote teisme šiuo metu svarstomos bylos, kuri liečia 150 e, kurdų tei, žmogaus teisų gynėjų. Be to jūs nepaminėjote ir kurdų politinių partijų boikoto. Danijoje, Belgijoje ir kitur buvo imtasi veiksmų prieš kai kurias kurdų organizacijas. PKK buvo visiškai teisingai kritikuota dėl to. Ir jūs visiškai nieko nepasakėte dėl ugnies nutraukimo. O mes turime labai aiškiai pasakyti, kad Turkijos vyriausybė turi pradėti dialogą su kurdų atstovais, tam, kad galima būtų imtis uh, realių veiksmų, siekiant užtikrinti, kad visi Turkijos piliečiai galėtų naudoti savo teisėmis. Dėkoju. Dėkoju. Gomeš, dvi minutės. Dėkoju, panė Pirinkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti kolegę Omeną Reuten už labai gerai subalansuotą ir konstruktyvų pranešimą. Aš pritariu tiems, kas pabrėžė jog e, žmogaus teisų skyriaus atidarimas yra labai svarbus. Žiniasklaidos laisvė, raiškos laisvė yra labai svarbus dalykai, ypač atsižvelgiant į tai, ką paviešino Wikileaks ir į Turkijos vaidmenį įgyvendinant slaptų e, kalėjimų programą. Toliau moterų teisės taip pat yra labai svarbis rytis ir džiugiuosi, kad Rija savo pranešime paminėjo kvotas, tai yra labai svarbu. Be to, reikia daryti e, spaudimą tam, kad būtų ratifikuotas e, e, dokumentai dėl ICC. Manau, kad mes turime surasti tinkamą būdą mūsų norams dėl Kipro išreikšti. Mes kalbame apie ES interesus. Negalime leisti, kad šis klausimas ir toliau išliktų kaip rakštis mūsų šonė. Mes negalime kurti bendros gynybos ir saugumo politikos uh, nes e, ir mūsų santykiuose su NATO Kipro problemos e, egzistavimas e, apsunkina padėtį. Rita, gal reikėtų paminėti ir korupcijos problemą, ypač ten, kur jūs kalbate apie ekonominius ir socialinius dalykus. Nes visi žino, kad Turkijos mokesčių pareigūnai yra korumpuoti. Korupcijo, ši korupcija nėra labai rimta, bet uh, ji egzistuoja. Man korupcija rūpi, ypač kai kalbame apie korupciją Europos Sąjungoje. Ir todėl aš manau, kad mes neturime vengti minėti šios problemos ataskaitoje apie Turkiją. Dėkuoju, dabar žodis kolegai Papadopulos dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, aš norėčiau pasveikinti ponę Omen Reuten parengus šį pranešimą pritariu tam, ką jie pasakė apie ži Turkijos žiniasklaidos laisvę. Demokratijos deficitas tebėra problema, bet to reikės gerinti ir moterų teisės. E, reikalauti, kad nebūtų vykdomi kankinimai ir kad būtų kovojama su korupcija. Turime kritikuoti e, krit Turkiją, kadangi Turkija siekia narystės ES ir todėl tai ji turi e, gerbti ES vertybės tam, kad galėtų prie mūsų prisijungti. Deja, Turkija uh, visiškai nepaiso visuotinės žmogaus teisų deklaracijos ir bendrų europinių vertybių, kurios mums rūpi. Ji neratifikavo papildomo protokolo, o buvo e, įsipareigojęs tai padaryti. Be to Turkija nepripažįsta Kipro. Ir, o tai taip pat pažydžia tur, e, Turkijos uh, įsipareigojimus mums. Ji pažeidinė, ji uh, uh, kenkia Kiprui ir naikina mūsų bendrą kultūros paveldą. Aš manau, ponia Oemen, kad jūs savo pranešime turėtumėt paminėti farmagustą ir būtinybę apsaugoti Kipro istorinį ir kultūrinį paveldą ir reikalauti, kad e, būtų nutrauktas bet koks jo naikinimas. Be to, Turkija pažydinėja Europos tarybos e, rekomendacijas ir turime atkreipti dėmesį į tai, kad yra pažinėjama žmogaus teisės, yra nesprendžiamos dingusių be žinios Kipro gyventojų klausimas. Gerbėjai kolegos, 20 tūkstančių e, kipriečių anksčiau gyveno tu, Turkijos salose, tačiau dėl etninio valymo mūsų liko tik tai 3 tūkstančiai. Ir tai pažeidinėja tarptautinės ir europinės e, žmogiškasias vertybės. Dėkuoju. Dėkuoju. Toliau kalbės e, ponas Teoka, ponia Teokaros. Πρόεδρε, θα ήθελα με τη σειρά μου να συγχαρώ την Ρίτα Ρία Όμεν Dėkuoju, aš taip pat norėčiau pasveikinti Riją Omenroitin su tuo, kad ji laikėsi labai aiškios politinės linijos savo pranešime. Be to, manau, kad ji padėjo pagrindus, geriausius pagrindus Kipro problemai spręsti. Jūsų pranešime yra pateikiami pasiūlymai, kurie atsižvelgia pagrindinės ES vertybės ir pagrindinius principus. Ir mes norime, kad būtent remianti šiais principais ir vertybėmis būtų sprendžiamas Kipro klausimas. Be jokių išimčių. Nebijoju, kad jūs pritarsite tam, kad Kipro piliečiai turi turėti tokias pat teisės ir gyvenimo sąlygas kaip ir jūsų šalių piliečiai. Tačiau teigiama, kad tiesioginės priekybos reglamentas yra netinkamas teisinės pagrindas ir e, tiesioginės priekybos klausimas yra vėl keliamas. Taryba 2004 metais priėmė sprendimą dėl Kipro susivienijimo. Ir manau, kad visi, kas kalba apie Kipro klausimą, turi dar kartą perskaityti šį sprendimą. Pone Omenruotin, aš manau, kad mes taip pat turėtume remti šiuo klausimu reikalaudami Turkijos demokratėjimo ir Kipro klausimo sprendimo. Dar vienas kalbėtojas, pas, paskutinis kalbėtojas. Dėl posėdžio vedimo tvarkos, ponė. Mes svarstame ponios Omen Reuten parengtą pranešimą dėl Turkijos. Ponia Flotr ir aš esame šešėliniai pranešėjai. Ir būtų gerai, jei šešėliniams pranešėjams būtų suteikta daugiau laiko pasisakyti. Aš manau, kad kiti kalbėtojai turėtų suprasti, kad šis pranešimas nėra skirtas Kiprui ir Kipro klausimus spręsti. Aš suprantu jūsų susirūpinimą, kolegos. Ypač uh, uh, kolegų iš Kipro susirūpinimą. Tačiau didžioji dauguma Europos parlamento narių mano, kad šis uh, pranešimas pirmiausia yra skirtas Turkijai, o ne Kiprui. Reikėtų atsižvelgti tai skiriant e, laiko pasisakyti kolegoms. Dabar žodis e, Kristofui Pilori, kuris atstovauja komisijai. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Labai trumpai Galiu pasakyti, jog šis e, pranešimas labai atidžiai nagrinėjimas komisijos, todėl kol kas apsiribosiu tik tai preliminariomis e, pastabomis, kurios e, susijusios su politiniais kriterijais ir atitinkamomis problemomis. Ir iš karto galiu pasakyti, jog komisija labai teigiamai žiūri apskritai į ponios Omenroiten pranešimą ir e, į aspektus susijusius su, su politiniais kriterijais. Manau, kad tai, kas pasakyta pranešime, puikiai atspindi Turkijos e, padėtį ir sutampa iš esmės su e, komisijos metinė ataskaita, kuri buvo paskelbta lapkričio 9 dieną. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, ponė pranešėja, į bendradarbiavimą kovojant su terorizmu, norėčiau priminti, jog Turkija pastaraisiais metais prašė bendradarbiavimo šioje srityje iš ES pusės, todėl galbūt dabartinė jūsų pranešimo formuluotė yra šiek tiek klaidinanti, nes gali susidaryti įspūdis, kad mes netiesiogiai kritikuojame Turkiją, kad trūksta bendradarbiavimo šioje srityje. Ir galbūt reikėtų todėl performuluoti tekstą dėl šio konkretaus aspekto. Puiku. Tuomet e, galime suteikti pranešėjai žodį galtinėms pastaboms. Dėkoju. Kolegos, jūsų vertinimai buvo labai pozityvus. Ir e, dirbti toliau bus malonu po tokių pastabų. Norėčiau šį beitą pakomentuoti, ponė pirmininkė. Aš tikiuosi, kad uh, Norėčiau pasakyti, kad tie komentarai bus naudingi ir pakeitimai, kuriuos gausiu, bus taip pat naudingi. Toliau. Žinau ir galėčiau pasakyti kolegai Lamsdorfui, kad e, yra e, susiskaldimo tam tikro, kalbant apie Turkijos stojimą į Europos Sąjungą. Šiemet, gerbiami kolegos, aš bandžiau pabrėžti, ką mes, ką mes manom apie Turkijos stojimą Europos Sąjungą. Konstatuojimo dalyje tai yra padaryta. Ir aš manau, kad šiemet na, ta formuluotė galėtų būti tokia, kokia ir yra. Norėjome išvengti apie, diskusijų apie vienu ar kitų vaidmenį ir aš manau, kad diskusijos padės visiems. Bet čia regis ponas Obilus padarė pasavą, ne ponas Lamsdorf. Na, o dėl kito ko? Norėčiau pasakyti štai ką, ponui Howitt, kuris paminėjo keletą dalykų. Kolega mano, kad būtų reikalingi pakeitimai. Kalbant apie konkurenciją, man konkurencijos teisę, man susidarė toks įspūdis, kad atskiruose skyriuose – Turkija šiek tiek atsilieka, taip, ir vienus ar kitus dalykus atlieka pas, paskutiniu momentu. Tačiau konkurencijos klausimai yra labai svarbus Europos Sąjungai. Labiau svarbus Europos Sąjungai negu patiems turkams. Ponas Hauvi taip pat komentavo E, aspektą dėl vadinamųjų nužudimų dėl garbės. Aš aišku galėčiau pateikti skaičius, bet tuos faktai, kuriuos aš paminėjau, yra faktai. Aš gavau informaciją iš komisijos pranešimų. Kai dėl siūlymų dėl užsienio politikos Jūs e, manote, kad reikia sakyti apgailę stauja, o ne e, reiškia susirūpinimą. Na, dėl to nežinau, nes nuomonių skirtybių egzistuoja. Tai reikštų, kad mes sakome, jog džiaugiamės tuo, kad Turkija dinamiškai elgesi, kad daro vienus ar kitus veiksmus. Yra tokių sričių, kur ES taip padėjo pastangas. Maničiau, kad vyriausioji įgaliotinė taip pat turi imtis veiksmų. Na gal reikėtų trumpiau ir glaučiau tai suformuluoti, tačiau reikalas yra štai koks. Saugumo taryboje nebuvo paremta rezoliucija dėl santykių su Iranu ir aš manau, kad tai yra na, tas veiksmas, dėl kurio reikia apgailestauti. Ir aš pasirinkau tokią šiek tiek švelnėlesnę formuluotę ponui Aleksandrui Lamsdorfui. Aš taip pat nesidžiaugiu dėl, dėl 10 procentų ribos nustatymo. Tai šis skaičius taip pat liečia ir opozicijos svarbiausias partijas, ne tik esančias valdžioje. nes labai sunku yra ką nors nuveikti, kai ta riba yra galiojanti ir egzistuojanti. Aš manau, kad šį klausimą svarbu toliau nagrinėti, neseniai vyko diskusijos dėl jo ir aš manau, kad jums turėtų patikti tai, ką aš dėl šio klausimo parašiau savo dokumente. Poniai Flotr atsakymas. Ji pradėjo e, teikti komentarus prie kurio vėliau grįžo ir Aleksanderis, dėl Kipro konkrečiai. Žinau, kad posėdėje dalyvauja Kipro kolegos. Džiugu. Išklausiau jų nuomonę. Tačiau turiu pasakyti labai aiškiai, kad mano darbas šiandien yra pateikti dokumentą apie Turkiją. Na, o Kipro klausimas yra aišku tas dalykas, kuris gali pasitarnauti pačiai Turkijai ir Europai, na taip. Tačiau šį kartą darbas mano yra susijęs su Turkija. Savo darbą turėtų atlikti ir kolegos iš Kipro. Aišku, galima numatyti kitus skyrius galbūt ir galėtume aprašyti tos atskirus laikotarpius. Aš pabandysiu kasmet renkti, aš iki šiol taip dariau ir darysiu ir toliau, kad kasmet rengiu pas pažangos ataskaitą. Tikiuosi, kad problemą išspręsti pavyks ramiai, nes askaluodami ją galime Kiprui labiau pakengti negu padėti. Dėl tiesioginės prekybos ponia Fliotrų pateikė pakeitimą ir, o, ir ponas Howitt. Sakė, kad būtina kalbėti apie armijos išvedimą ir panašiai. Famagustos klausimas taip pat buvo paminėtas. Tad galiausiai, o kokia dabar nauda iš tų visų argumentų? Mes čia tiesiog prieina prie kažkokios kaktomušos, kur yra niekam nenaudinga. Tiesiog, gerbiami kolegos, norėčiau, kad suprastumėte, kad pranešime aš parašiau pakankamai nemažai, kas rodo, kad mes jautriai žiūrime į Kipro klausimą, pavyzdžiui, žmonių dingimai, galimybė vykti į tam tikras vietas ir panašiai. Pažvelkite, kas nutiko su ankstesniais pranešimais. Aš juos minėjau ankstesniuose pranešimuose taip pat. Tad manyčiau, kad jums turėtų patikti tai, ką aš parašiau ir labai prašyčiau neteikti tų pakeitimų. Nes priešingų pakeitimų aš taip pat nenorėčiau priimti, nes šiaip ko dabar reikia? Maničiau, kad darybose buvo pasiekta nemažai, svarbu tuos pasiekimus išsaugoti ir ieškoti situacijos susiklošiusios sprendimo kaip galima greičiau. Pone pirmininkė, norėčiau, kad nesitęstų be galo diskusija šiuo klausimu. Tiesiog leiskime ieškoti sprendimų rabiai ir elkime išmintingai, gerbiami kolegos. Kai dėl galvos apdangalų jūs iškeltas klausimas. Aš manau, kad tai yra irgi tie klausimai, dėl kurių turėtume diskutuoti su komisija, dėl vizų, pavyzdžiui, konkrečiai. Ir, tačiau visa tai yra ES probleminiai klausimai. Kai dėl švietimo Manau, kad e, jums turėtų patikti mano dabartinė formuluotė. Ponas Kovačev dėja išėjo. Buvo kalbama apie Nabuko paramą šiam projektui. Turėčiau pasitikrinti, ką turėtų omenyje apie tai kalbėdamas, nes priešingų atveju gali iškilti problemų. Kolegė Brepaus, ką galėčiau pasakyti jai? Aš būnu Turkijoje, kritikuojama dėl to, kad PKK partijai per nelik dažnai e, reiškiame paramą. Tai yra teroristinė organizacija ir nežinia, ar ją reikia remti. Vyksta dėrybos. Ir aišku, kurdų klausimas irgi yra aktualus. Maničiau vis tiek, kad detaliau nebereikėtų kalbėti šio klausimu. Poniai Gomes, norėčiau padėkoti už paramą. Kai dėl korupcijos. Nulatos kalbėdavau apie šį aspektą, tačiau nebūtina kartoti visą laiką to, tų pačių dalykų. Tačiau jeigu jūs pageidaujate, galbūt galėčiau įtraukti jūsų pageidavimą savo pranešimu. Dėl 20-osios dalies, apie kurią kalbėjo kolega iš Europos komisijos, na taip, jūs teisus. Turėtume atsižvelgti į jūsų pastabą ir kalbėdami taip pat apie Europos Sąjungą, kuri taip pat turi uh, intensyvinti bendradarbiavimą. Ten paminėtais klausimais, ponė pirmininkė, aš ko gero būsiu jau atsakius jūsų man užduotus klausimus, dėkoju. Bene, ringrazio. Dėkoju, dėkoju pranešėjai. Kaip jau sakiau, turime savaitę daugiau pakeitimų pateikimui. Tai yra sausio 18 diena, 12 valanda. Paskutinis terminas, to tarpu Kiti e, terminai dėl e, balsavimo plenarėme posėdėje ir komitete nesikeičia. Dabar e, kiti darbo tvarkės punktai, kurie lieka. Visų pirma pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos bendryjų bei jų valstybių narių ir Turkmenistano partnerystės ir bendradarbiajimo sudarim, suda, sustarimo sudarimo. Ir darybos dėl partnerystės ir bendradarbiajimo sustarimo su Turkmenistanu sudarimas. Žodis pranešėjai Nikolai. Dėkuoju. Jeigu gerai suprantu, mes turime mažai laiko, todėl galbūt negalėsime dabar išsamei išnagrinėti e, šio pranešimo antros varstymo parlamente kontekste. Pirmininkas truputį triukšmo yra, tačiau jeigu kalbėsite pakankamai arti mikrofoną, mes puikiai girdėsime. Kolegos dabar išeina iš salės, kelia triukšmą, tačiau vis dėlto mes jūs girdime. Dėkuoju. Pone pirmininkė, norėčiau padėkoti visų pirma šešėliniams pranešėjams už bendradarbiavimą rengiant šį pranešimą šį pasiūlymą. Mes e, buvome susitikę nesenai ir susitarėme dėl 13 kompromisinių pakeitimų, dėl nemažai techninių pakeitimų, kurie buvo tikrai tikslingi. Noriu patikslinti, jog e, šis pranešimas yra daug e, kritiškesnis, tiksliau antroji jo versija kritiškesnė už pirminę ir jame taip pat yra optimistiškesnę viziją e, sutarties sudarimo klausimu. Turkmenistano atveju mes turėtume keisti savo strategiją, kuri jau 12 metų buvo taikoma, bet nepasiteisino, tai buvo visiško izoliavimo, Turkmenistano izoliavimo tarptautinėje arenoje strategija. Jinai nepasiteisino ir norėčiau pabrėžti, jog e, bendradarbiavimas leido mums įdėkti tam tikrus kontrolės mechanizmus šito susitarimo kontekste. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai mūsų pozicija gali, gali būti aktyvesnė šių sutarčių įgyvenimo srityse. Yra strategija Centrinės Azijos e, atžvilgiu, yra ki ki kiti dalykai, dėl kurių mūsų parlamentas gali aktyviau E, veikti ir taip pat tolesnės priežiūros mechanizmas e, buvo parengtas e, išorės veiksmų tarnybos veiklos srityje, vadovaujant vyriausiai galiotiniai. Tad yra nemažai faktorių, dėl kurių mes galime veikti dinamiškiau ir parlamentas tikrai galės vaidinti aktyvesnį vaidmenį. Dar vienas patikslinimas šių pranešimų kontekste yra numatoma pagal 82 straipsnį glaudžiau bendradarbiauti su Turkmenistano parlamentarais mums. E, Turkmenistano parlamentui vadovauja beje moteris Ir apskritai tarp parlamentarių Turkmenistano parlamente moterų yra pakankamai daug. Praeitą savaitę mes buvome susitikę su e, centri, e, tarp parlamentinių ryšių su Centrinės Azijos šalimis delegacijos atstovais ir e, kolegos mums sakė, jog būtina sudaryti bendradarbiavimo sutartį su Turkmenistanu. Aišku, reikia atsižvelgti į žmogaus teisų aspektus, į vystamai bendradarbiavimo aspektus. E, Turime dabar laikinąją sutartį, kuri iš esmės apsiriboja prekybą. Nauja sutartis leistų mums aktyviau veikti Turkmenistano atžvilgiu, ne tik tai žmogaus teisų požiūriu, bet ir ekonominio bendradarbiavimo požiūriu. Aš jau baigiu savo pasisakymą, žinau, kad laiko yra mažai. Mes tikimės, kad sausio 26 dieną, tai yra gana gana greit, tiksliau 24 sausio dieną bus teigiamai balsuojama dėl šių pasiūlymų ir tuo būdu galėsime pakeisti savo, savo požiūrį e, tarptautinio bendradarbiavimo kontekste su šita šalimi ir daugiau nuveikti žmogaus teisų gynimo srityje. Manome, kad tuo būdu parlamentas galės aktyviau dalyvauti. E, santykių plėtojime su įvairiomis valstybėmis, tarp jų ir su Turkmenistanu. Manau, kad e, mūsų jėga strateginių požiūrių yra ta, jog tie pasiūlymai leisų mums e, Turkmenistaną padaryti ilgalaikių e, partnerių bendradarbiavimo srityje. Dėkoju, ponė Nikolai. Dabar žodis ponė Peterle. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mažai ką galėčiau pridurti prie to, ką pasakė pranešėja. Džiugiuosi, kad kolegos pateikė daug pakeitimų. Ir kad mes sugebėjome sutvarkyti tekstą taip, kad jame mintis būtų išdėstytos nuosekliai ir nebūtų kartojamos. Kai kas mus neramina, mūsų nuomonės ne visais klausimais sutampa, Tačiau mes norime sukurti tvirtą pagrindą mūsų santykiams ir norime, kad šiame pranešime būtų taip pat paminėti ir mūsų santykiai su Afganistanu. Merci. Euh, Cher collègue. Pone Nilsen, ačiū kolegos. Norėčiau, turėčiau parengti pranešimą dėl Centrinės Azijos ir aš manau, kad penkiose šalise turėsiu vertinti pažangą, tarp kurių ir Turkmenistane dėl žmogaus teisų padėties. Šiandien, kad dėl Turkmenistano, man kelia susirūpinimo štai kas. Kalbama apie pažangą, tačiau norėčiau paminėti porą laiškų, kurių vienas buvo nusiustas ESBO generaliniam sekretoriui lapkričio 29 dieną, o kitas buvo atviras laiškas, jį pasirašė žmogaus teisų gynėjų asociacijos 19 E, žmogaus teisų aktyvistų pasirašė šios laiškus. Tie žmonės ir tos nevyriausybinės organizacijos negalėjo nuvykti Astanoje vykusi SBO vadovų susitikimą. Ir paraleliai tuo pat metu vyko nevyriausybinio organizacijų konferencija. E, tiems aktyvistams buvo grasinama Turkmenistane, buvo pasiteltas ir Kazakstanas tiems grasinimams ir tiesiog nebuvo įmanoma nuvykti jiems ten ir surenkti savo renginį daug kas buvo tikrai susirūpinimą kelintis veiksmai nukreipti prieš tuos žmonės. Aš turiu laiškų kopijas, jeigu jūs nebūtumėte gavę šio dokumento. Visą tai rodo, kokia atmonės, atmosfera žmogaus teisų teisė yra susiklošiusi tokiais nešiais pastaraisiais metais. Pereitė į metai buvo labiausiai represiniai metai, baisiausi metai, beprecedentiniai metai, kalbant apie išpolius prie žmogaus teisės Turkmenistane. Tai Galite perskaityti šiuose laiškuose liudijimus, faktus, kurie yra labai realiai minimi. Nenorėčiau daug užimti daugiau jūsų laiko, tiesiog turiu pasakyti, kokia padėtis yra susikloščiusi Turkmenistane. Tai dėja neliūdė apie pagerėjusią žmogaus teisų padėtį. Dėkui. Grazie, honorevole Kilnisen. La parola. Dėkoju. Dabar žodis e, vicepirmininkui Pasku. Dviems minutėms. Dėkuoju, aš pavaduoju mūsų šiandien panešėją, ponę Šivits. Ir jis paprašė, kad aš perskaityčiau jo pranešimą, kuris išdėsto mūsų frakcijos posėdį. Ir šis pranešimas yra štai toks. Mes turime spręsti seną dilemą, ar įsteigti bendradarbiavimo sistemą su tomis šalimis, kurios tik iškyla uh, ir ar turim reikalauti, kad jos taikytų demokratijos standartus tam, kad mes galėtume teigiamai veikti e, situaciją šalies viduje. Ar atsisakyti artimesnių ryšių su šiomis šalimis dėl to, kad jose yra rimtų e, trūkumų. Turkmenistano atveju mes pastebėjome daug pažangos gerinant žmogaus teisų padėtį. Daugumos e, traktavimas pirmininkas nutraukė kalbėti ir prašau kalbėti lėčiau. Vė Tačiau situacija vis dar taip yra sudėtinga. Ir daug daugiau reikia padaryti tam, kad šios aktualios problemas būtų sprendžiamos. Kompromisiniai pakeitimai, kurie buvo parengti ir kurie buvo svarstyti šią savaitę, atspindi mūsų frakcijos poziciją dėl susitarimo su tarpministinų pasirašymo. Jos yra pabrėžiama, kad partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas gali būti pasirašytas tik jei bus įvykdytos tam tikros sąlygos. Bet to turi būti numatyta sąlyga sustabdyti šio susitarimo taikymą, jei Turkmenistanas nesilaikys įsipareigojimų žmogaus teisų srityje. Mūsų frakcija pritarė visiems kompromisiniams pakeitimams. Dėkuoju, panė pirmininkė. Grazie, onorevole Pasku, onorevole Autala, du minutį. Dėkuoju, dabar kolegė Autala, dvi minutės. Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad ji puikiai su mumis bendradarbiavo ir atsižvelgėm į mūsų susirūpinimą dėl žmogaus teisų padėties. Didžioji dauguma kompromisinių pakeitimų yra puikus. Mes ypatingą dėmesį skiriame naujiems stebėsinos mechanizmams, įgyveninant kuriuos dalyvautų Europos parlamentas. Apie tai e, kalbama mūsų kompromisiniuose pakeitimuose. Kolegos visiškai teisingai e, pasakė, ponios Nilsen e, kalboje apie tai buvo e, kalbėta. Šis režimas yra represyviausias pasaulyje režimas. Todėl turime atsižvelgti į tai, kad būtina turėti įsipareigojimų vykdymo žmogus teisės rytėje stebėsinos mechanizmus. Labai sunku yra sąžiningai ir nuoširdžiai pritarti šiam bendradarbiavimo ir partnerystės susitarimui. Kolegos įvairiose frakcijose svarsto, ar reikia jam pritarti ar ne. Mes manome, jog tinkamiausias sprendimas būtų palaukti. Palaukti, kol Turkmenistanas e, parodys tikrą valią gerinti, mano galva, tikrai apgailėtiną žmogus teisų padėtį. Stebėsinos mechanizmas, mano galva, yra įdomi naujovė ir ji padėtų mums e, spręsti dabartinės problemas. Formuluotė yra kiek neaiški ir mes manome, kad reikia ją pakeisti tam, kad būtų užtikrinta, jog šis partnerystės ir bendradabiavimo susitarimas iš tikrųjų pagerintų žmogus teisų padėtį. Antro kompromiso formuluoti apie Europos parlamento galimybę stebėti e, susitarimo peržiūrą reikia dar labiau sustiprinti. Pirminkė, norėčiau kreiptis į komisiją. Mes pastebėjome labai keistą dalyką. Mes gavome 2008 metų vasario 6 dienos partnerystės ir benedarbiavimo susitarimo projektą. Ir pirmajame straipsnėje, man atrodo, buvo praleistas labai svarbus sakinys apie tai, kad mes norime, kad būtų paremtos teisų gynėjų pastangos. Kodėl komisija išbraukė šį sakinį? Grazie, senior prezidentė. Pažiūrėjom, dvi minutės. Norėčiau padėkoti poniai pranešėjai, taip pat visiems tiems, kurie pateikė pakeitimų. Iš pradžių e, pranešimas netitiko mūsų lūkesčių, ypač dėl žmogaus teisų gynimo aspektų. Tačiau dabar jau e, pranešimas yra patobulėjęs dėl pakeitimų. Norėčiau pabrėžti taip pat jog e, turime pabrėžti ne tik tai Turkmenistano problemas, bet ir e, pažangą. Čia kalba sukasi ne tik tai apie virtualią pažangą, bet e, turiu galvoje e, parlamento priimtų ankstesnių rezoliucijų tam tikras fiksuojamas gairias ir, ir jų laikymasi. Pavyzdžiui, žmogaus teisų srityje. Manau, kad turime sukurti veiksmingą stebėsenos sistemą, tikrindami, kaip visą tai gyvendinama. Ir, aišku, turime galvoti apie naujas galimybės, kurios gali atsiverti pasirašus naują sutartį. Aišku, visuomet galime sustabdyti sutarties įgyvendinimą, jeigu labai aiškiai matysime, kad tai yra nesilaikomas susitarimo nuostatų. Bet, kaip ten bebūtų, ta, ten naujas susitarimas galėtų leisti mums e, veikti veiksmingiau kaip parlamentui. Aš e, darau prielaidą, kad uh, pateikti pakeitimai atitiko mūsų lūkesčius, tarp jų ir mano pateiktas pakeitimas. Dėkoju. Ir dabar, mm, baigiant diskusiją, žodis. Dėkoju. Pane pirmininkė, aš buvau viena iš tų, kuri pateikė pakeitimus ir tiesiog ne, nemačiau, kur jie pateko tie pakeitimai. Jie ko gero turėtų būti E, žinomi tiems nariams, kurie pateikė pakeitimus ir mums iš tikrųjų atrodo, kad ne visi taip entuziastingai šoks pritarti tam pranešimui. Norėčiau, kad pranešėja tai žinotų, norėčiau, kad su kolegomis pranešėjai, šešėliniai pranešėjai pasidalintų pastangomis ieškant kompromiso. Ir Mm, kolegė Nilsen ir kiti pateikė siūlymų. Aš manau, kad reikia atsižvelgti į tai, ką paminėjo e, kolegos apsilankę Turkmenistane. Ačiū, ponė Gomes. Dėkuoju, ponė Gomes, baigė mūsų diskusiją. Ir e, komisija taip pat dar pateiks savo galtinės pastabas. Prašom. Dėkuoju už galimybę pateikti keletą pastebėjimų. Kol kas e, aš e, nemačiau kompromisinio teksto pasiūlymo, todėl negaliu plačiau ir komentuoti šio aspekto. Tačiau priminsiu, jog mes siūlėme tris e, stebėsenos variantus du kartus per metus tikrinti, vieną kartą per metus ir, ir taip pat dar trečią e, tolesnio tikrinimo mechanizmą siūlėme. Visi tie trys variantai tinka komisijai. Mes jau sakėme e, užsienio reikalų komitetui ir žmogaus teisų pakomitečiui, jog esame pasirengę kiekvienais e, metais jomis aptarti žmogaus teisų ir demokratijos klausimus Turkmenistane. Aš visiškai sutinku su jumis, jog kol kas padėtis Turkmenistane tikrai nėra patenkinama. Tačiau visų pirma, aš aišku turiu susipažinti su e, kompromisiniu tekstu, nes e, dabar vyksta ta klasikinė procedūra, tai yra ataskaitos žmogaus teisų srityje yra pateikiamos ir e, turime giliau išnagrinėti šią sritį, jeigu jūs to e, pagėdautumėte, arba galima, aišku, diskutuoti apie visiškai naujų e, mechanizmų klausimą. Tad e, turime visų pirma apsispręsti, ko jums reikia, ką turi galvoje ponė Nikolai. Jeigu jūs numatote naujus instrumentus, tai kol kas mes teikiame tikrinimo išlygą ir turime taip pat žiūrėti, kas pasakyta ar instituciniai bendradarbiavimo sutartyje, bet kol neturiu teksto, tol negaliu konkrečios pozicijos pateikti. Dėkuoju. Dėkuoju. Žodis e, pranešėjai. Ir dar 30 sekundžių poniai Hautala. Kadangi jūs paprašėt papildomo kalbimo laiko. Na, manau, kad buvo paminėti labai svarbus dalykai. Labai sunku buvo sustarti dėl teksto, apie kurį e, diskutuojame. Mes e, radome tikrai silpnų tokių vietų, nes buvo paminėti labai akivaizdus dalykai. Jeigu komisija nori reaguoti, tai prašom, galite reaguoti į ponios Hautal e, pasisakymą. Uh, well, all, the... Dėkoju. Pirmiausia, aptariamas tekstas buvo pasirašytas. Tai buvo deramas, jis buvo pasirašytas. Mes kalbame apie dokumentą, kuris gali būti peržiūrėtas. Yra tokių dalykų, kurie buvo diskutuoti, tačiau kurių nepavyks rasti tekste. Tuomet reikėtų susirasti tą žmogų, kuris prieš 12 metų dėrėjosi dėl teksto negaliu surasti dabar taip greitai to žmogaus ir dokumentų. Tiesiog tekst, dėl teksto buvo deramasi, buvo pasirašyta, parlamentas dalyvavo šituose reikaluose ir visus kitos atsakingos institucijos. Ačiū. Relatrice Nikolai, alei. La... Dėkuoju. Žodis, baigiamajam e, žodžiui, pranešėjai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, suprantu tą susirūpinimą, kurį reiškia kolegos, pritariu tam susirūpinimui. Tačiau manau, kad Čia turime politinę alternatyvą. Pranešime mes numatėme visus reikiamus patikros ir priežiūros mechanizmus, kuriuos galėtų panaudoti Europos parlamentas. Tuo pat metu liūdna e, matyti, kad ne visi kolegos galėjo susipažinti su pakeitimais. Šiaip ar taip, aš manau, kad jeigu sustarimo prieimimą atidėsime, tai prasidės tik stagnacijai šiame regione. Tik pasitarnaus tiksliau tik stagnacijai tame regione. Tai neleis laikytis mums pakankamai konstruktyvaus požiūrio šio regiono atžvilgių. Aišku, mes galėtume taikyti sankcijas, galėtume remti savo didelėmis europinėmis vertybėmis, tačiau tuo pat metu tos sankcijos uh, turės tik vienas pasiekmes, situacija tik blogės. Kai dėl to laiško, kurį atsiuntė nevyriausybinis organizacijos, taip, taip, aš žinau, žinau, kas tame laiške išdėstyta. Ten buvo kalbama apie galimybę vykti į Kazakstaną, o ne Turkmenistaną. Aš esu teisininkė ir tikrai ne pasitikiu niekada vienašališkais pareiškimais. Aš paprastai tikrinu tokio pobūdžio informaciją. Šį kartą taip pat tai padariau. Kazahstanas nesuteikė vizos nevyriausybinėms organizacijoms. Kodėl, kokiomis sąlygomis, kas įvyko, nežinau. Kadangi nenorėčiau pradėti daryti e, pareiškimus, kurie nėra detaliai parengti. Pone Hautala, tie, kas jums atstovavo paskutinėme pranešime, prašė būtent tokios formuluotės. Galbūt jūs neaiškiai jiems paaiškinote, ką jūs norėtumėt matyti, kokią formuluotę jūs norėtumėt matyti dokumente. Ir šiaip ar taip mes dar dėl to galime diskutuoti. Galvoju, kad reikėtų rinktis geriau konstruktualaus dialogo kelią, o ne tiesiog e, diskusijų blokavimą. Kad dėl paties pranešimo Norėčiau pasakyti štai ką. Mes siūlome mechanizmą, kurį galima siūlyti remiantis Lisabono sutartimi. Aš pasitikrinau pasiklausimą konsultacijos iš juridinių reikalų tarnybos. Mūsų likščiolinė pozicija buvo labai sustabarėjusi, nelanksti, o ta formuluotė, kurią pasirinkome dabar, mums leis lankščiau veikti visame regione, kur šalis kovoja už demokratėjimą. Dėkuoju pranešė Nikolai. Dėl tvarkaraščio jau buvau, atrodo, nurodęs su gal ir ne, tai tuomet dabar padarysiu tai. Komitete balsuojama bus dėl abiejų šitų pranešimų 25-6 sausio, o paskui e, kovo pirmą dieną plenarnė posėdžio metu. Tačiau, kaip žinome, kad dėl e, politinės rezoliucijos klausimo nebuvo e, išlygų, ar reikia balsuoti ar nereikia dėl šio klausimo, nors buvo išreikšta tam tikro susirūpinimo ir kritinių komentarų pateikta dėl paties scenarijaus, tačiau dėl e, sutarties sudarimo tai pranešėja pabrėžia ir mes e, gerbėme jos poziciją, jog e, reikėtų tai daryti, tačiau e, mes nesame tikri, kad dauguma kolegų bus pasirengę paremti tokį sprendimą. Jeigu e, pranešėja primiktinai reikalautų, tai mes e, siūlytume balsuoti tada. Tačiau sausio pabaigoje, e, plenarinės sesijos metu, gal mums pavyks kompromisinį sprendimą pasiekti, galbūt bus galima uh, padaryti tam tikrų pakeitimų ir tuomet galbūt palaikytų daugumą, nes priešingų atveju, jeigu laikytumės įprastos e, praktikos, tai e, būtų, būtų balsuojama prieš, prieš e, jau, jau tokį parengtą susitarimą. Dabar susitiksime, tuo būdu posėdis baigtas ir kitas mūsų posėdis vyks 13 sausio ir norėčiau pasinaudoti proga, nors galbūt gal dar susitiksime ir iki švenčių, tačiau nesusitiksime dar per posėdį, tai e, linkiu visiems e, gerų švenčių ir sakau iki, visiems iki pasimatymo, iki e, Strasbūro sesijos. Dėkuoju visiems uždėmesi, posėdis baigtas.